wir setzen die abstimmung fort und kommen zum. tęsiame balsavimą pereiname prie ponios grėslė pranešimo. Balsuosime vardiniu būdu. Balsavimas pradedamas. Aš norėčiau suteikti dar žodį e, komiteto pirmininkui. Pone pirmininkė, mėly kolegos. Pone pirmininkė, mėly kolegos, kaip komiteto pirmininkas, aš buvau paragintas daugelio kolegų. Mr. President ponė pirmininkė. Kai kurie e, kolegos atkreipė mano dėmesį į faktą, kad mes gavome informacinę raštų iš generalinio direktoriaus, būtent iš Olafo generalinio direktoriaus, dėl e, teisėkuros projekto. Ir e, šis, ši informacija nepateko į mūsų komitetą, būtent jos neperdavė atsakingos Europos institucijos. Todėl aš norėčiau paprašyti pirmininką ištirti šią situaciją, kodėlgi mums nepatenka svarbi informacija, kuri buvo mums skirta. Ačiū už informaciją. Aš taip ir padarysiu. Ja, taigi sukursiu tokį tyrimo, tokią tyrimo grupę. O dabar toliau balsuojame. Balsavimas pradedamas.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 Taigi, taigi tarybos pozicija nėra patvirtinta. Richt. Gigold. Tiksliau, tarybos pozicija buvo patvirtinta, bet be pakeitimų. Dabar periname prie tolesnio balsavimo. Taigi, kas už pirmąją dalį, kas prieš. Kas susilaiko? A, dabar mes balsuom dėl pirmosios dalies, dėl antrosios e, balsos dalies, e, balsuosime varnių balsavimą. Taigi dėl pirmos dalies, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antroji dalis balsuojame varnių balsavimą kortelėmis. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. dalis atmesta. Dabar perėmėme prie antro e, pakeitimo. Antras įbėje. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimtas. E, keturioliktas straipsnio. E, Bėdelis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimtas pakeitimas. Dabar komiteto tekstas, vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Die Abstimmung ist eröffnet. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Ist abgelehnt. Pakeitimas atmestas. 2CB pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Pakeitimas 3, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. komisijos pakeistas pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Aš suteiksiu žodį dar pranešėjui. Mėly kolegos, pirmininkė, aš norėčiau paprašyti dar kartą balsuoti galutinė balsavime ir sugražinti šį dokumentą į komitetą ir e, dėrėtis toliau su taryba, kol taryba pakeis savo poziciją. Balsuosime dėl šio pasiūlymo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas pasiūlymas. Taip, taip ir darysime. Dabar pono Grotė pranešimas. 22, 22, 25 pakeitimai ir 27 pakeitimas. Dėl visų balsuosime vienu sikiu. Balsavimas vardinis. Balsuoti pradedame. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Pakeitimai atmesti. 21 pakeitimas Balsavimas vardinis. Balsavimas pradedamas. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Pakeitimas priimtas. 26 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Atmestas pakeitimas. 28 pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Pakeitimas atmestas. Dabar balsuosime dėl pakeisto komisijos pasiūlymo. Balsavimas vardinis. Balsavimas pradedamas. Geschlossen. Balsavimas baigtas. Pasiūlymas priimtas. Darf dem Herrn Berichterstatter das Wort erteilen? Suteiksiu žodį dar pranešėjui. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau kaip ir dėl ankstesnis pasisakymą, e, e, remtis 27 darbo, darbo tvarkos taisyklių, e, vis dėlto pradėti iš naujo dėrybą su taryba dėl, 20, dėl šio teksto. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Neaiškus rezultatas. E, balsuosime vardiniu būdu. Die Abstimmung. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Pasiūlymas priimtas. Taigi, vėl grįžime prie darybų su taryba. Perėmėme prie kito pranešimo, tai yra Parnio pranešimas. 49 e, pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimtas. Taigi dėl antro bloko nereikia balsuoti, dabar balsuosime dėl viso komisijos pakeisto pasiūlymo. Balsavimas pradedamas. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Pasiūlymas priimtas. Teisėkuros rezoliucija, dėl jos balsuosime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Rezoliucija priimta. Sveikinu pranešėją. Perėdame prie e, ponios e, podimatos pranešimo, tvirtesnio bendradarbiavimo finansinių sandorių mokesčių srityje įgyvenimas. Tik dabar balsuosime e, dėl pakeitimo nuo 1 iki 32, nuo 35 iki 38, 41 ir 54. Kas už? Kas prieš? susilaikę, priimti. 32 komiteto pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimtas. 34 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimtas. 39 pakeitimas. Dėl jo trijų dalių balsuosime vardiniu balsavimu. Dėl pirmos dalies balsuojame. Vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Priimta pirma dalis, antra dalis. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Trečia dalis. Balsavimas pradedamas. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Priimta. 55 pakeitimas dvi dalis. Pirma dalis kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Antra dalis kas už prieš susilaikę priimta. 58 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Abstimmung geschlossen. Balsavimas baigtas. Atmestas. 56-57 pakeitimai, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesti. Komiteto pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Dabar balsuosime dėl pakeisto komisijos pasiūlymo, kas už? prieš susilaikę priimtas. Teisė, kurios rezoliucija balsuosime variniu balsavimu. Balsavimas pradedamas. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Didžioji dauguma pritarė rezoliucijai, taigi sveikiname pranešėją. Balco pranešimas ir dabar suteiksiu žodį pranešėjai. Ačiū, panė pirmininkė. Mėly kolegos, aš norėčiau pasinaudoti progą ir išreikšti savo nepasitenkinimą dėl to, kad e, e, dėl e, eurozonos, nieko nepasakyta, kad į eurozoną dabar įsilieja nauja valstybė narė - Latvija. Ir iš tikrųjų, netgi aiškus balsavimas komitete nereiškia, kad tokia tema negali būti paminėta. Aš manau, kad bet kokiu atveju turėtų būti organizuojamos diskusijos šią svarbę temą. Aš manau, kad mūsų e, parlamento darbotvarkė šią savaitę yra daug nereikšmingesnių dalykų už Latvijos įstojimą į eurozoną. Ir tikrai gaila, kad Latvijos įstojimas į eurozoną yra laikomas tokiu nereikšmingu įvykiu. Ir aš norėčiau pasakyti, kad iš tiesų sveikintinas toks Latvijos žingsnis ir pirmiausia, Latvijos pastangos per pastaruosius metus e, turėtų būti pabrėžtos Aš labai džiaugiuosi, kad e, Latvija 2014 metais sausio pirmą dieną įstos į eurozoną, tačiau bet kokiu atveju aš norėčiau pabrėžti šį faktą ir suteikti jam atitinkamo svorio. Danke, Herr Kollege Balz. Wir... Ačiū, ponė Balcai. Toliau balsuojame. Pirmas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Geschlossen. Balsavimas baigtas. Atmestas. Antras pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas pakeitimas. Balsuosime dėl teisėkuros rezoliucijos. Vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Tai čia dauguma rezoliucija priimta. Sveikiname Latviją. Periname prie kito potraukės punkto, tai yra balsavimas dėl kelių eismo saugos. Ketvirtas pakeitimas, kas už. Kas prieš? Kas susilaikė? Atmestas. Na, jeigu norite, galime pasitikrinti. Vardinis balsavimas. Beend, Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Priimtas pakeitimas. Aš norėčiau paprašyti, kad iš tiesų keltumėte rankas, nes kitaip aš nesuprantu, kas už ką balsavo. Na. Pirmas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Atmestas. Antras pakeitimas. Kas už? prieš. Susilaikė. Priimtas. 16 punktas, kas už. Originalus tekstas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Priimtas. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Dėl viso teksto balsuojame. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimtas. Perinu prie tavarešo pranešimo. Pirmas pakeitimas. Taip, tai yra e, alternatyvus rezoliucijos e, pakeitimas. Vienos frakcijos, kas už jį, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Pakeitimai nuo antro iki šešto, kas už, prieš. Pastikrinsime. Balsavimas pradedamas. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Pakeitimas priimtas. Teksto originalas 69 punktas, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. Antroji dalis, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Pastikrinsime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Antra dalis priimta. 70 punktas. Varinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimtas. 73 punktas. Kas už? A, tiksliau, e, vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Priimtas. 77 punktas. Vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Priimtas punktas. 78 punktas, kas vardinis balsavimas. Geschlossen. Balsavimas baigtas. Priimtas. 79 punktas, vardinis balsavimas. Abstimmung geschlossen. Balsavimas baigtas. Priimtas. 80 punktas, dvi dalis. Kas už pirmą dalį? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Antra dalis kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 81 punktas. Vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimtas. 85 punktas. E, Varnis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Geschlossen. Balsavimas baigtas. Priimtas. Taigi, tekstas su pakeitimais, dėl jo balsuojame, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimtas tekstas. Wir kommen zu einer Kontrollabstimmung. Sie ist eröffnet. Taigi kontrolinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Priimta. Taigi tekstas priimtas. Ačiū Jums. Dabar balsuosime dėl bendro rezoliucijos projekto dėl potvinių Europoje. Ir pateikiame balsuoti kelių frakcijų pateiktą rezoliucijos projektą, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dabar McCarthy pranešimas dėl ES bankų sektoriaus struktūros reformos. Pradėkime balsuoti dėl ketvirtojo punkto, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Aštuntasis e, punktas, kas už. Pirmąją dalį, kas prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji dalis, kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Devintas punktas. Pirminis tekstas. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis. Taip pat vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Devintas punktas. Įtraukos nuo antros iki šeštos. Vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. Devintas punktas, septinta įtrauka, pradėkime balsuoti vardiniu būdu. Baigiam balsuoti. Priimta. Dešimtas punktas dvi dalys. Kas už pirmąją dalį? Kas prieš? susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Tryliktas punktas, dvi dalys, vardinis balsavimas dėl pirmosios dalies. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis. Pradėkime balsuoti vardiniu būdu. Balsavimas baigtas. Taip pat patvirtinta. 14 punktas. Pirminis tekstas. Taip pat dvi dalys. Balsuojame dėl pirmosios dalies, kas už, prieš, susilaiko, priimta antroji dalis, vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Baigime balsuoti. Priimta. Šešioliktas punktas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Po šešiolikto punkto pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 30 punktas dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Vardinis balsavimas dėl antrojo pakeitimo pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. E konstatuojamoji dalis, dvi dalis, vardinis balsavimas dėl pirmos dalies. Pradėkime balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. Antroji dalis. Pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. Taip pat priimta. J konstatuojamoji dalis. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. L konstatuojamoji dalis, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. M konstatuojama dalis, kas už šią konstatuojamą dalį, pakelkite rankas, kas prieš, susilaiko, priimta. T konstatuojamai dalis. Balsuojame dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. AF konstatuojama dalis, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. AJ konstatuojama dalis, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už. Prašau pakelti rankas, kas prieš, susilaiko. Priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko. Priimta. Kolegė Rotberint prašo žodžio. Ne, vis dėlto ne, sako pirmininkas, periname prie AK. Konstatuojamasis dalies, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Baigime balsuoti. Priimta. Dabar balsuosime dėl viso rezoliucijos projekto vardiniu būdu. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Sveikiname pranešėją. Von pranešimas dėl ES finansinių interesų apsaugos. Penktoji pastraipa, dvi dalys, pirmoji dalis, vardinės balsavimas, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis. Pakelkime rankas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šešioliktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Devintasis punktas, pirmasis tekstas, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Vienuoliktas punktas, vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už. Kas prieš. Susilaiko. Atmesta. Pirminis tekstas dvi dalys, pirma dalis, kas už prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Pasavimas baigtas. Priimta. 14 punktas, pirminis tekstas, dvi dalys, pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 18 punktas, 17 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 20 punktas, dvi dalis, pirmoji dalis vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 25 punktas vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. 26 punktas vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimta. 34 punktas, dvi dalys, pirma dalis, kas už, prašau pakelti ranką, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. 60 punktas. Taip pat dvi dalis. Pirmoji dalis vardinis būt, balsavimas. Pradėkime balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Penktas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko, atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, prašoma patikrinti balsavimo dėl penkto pakeitimo rezultatus, taigi balsuokime iš naujo dėl penktojo pakeitimo, vardiniu būdu pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Jūs buvote teisūs. Dėkoju už paramą. Dabar pereikime prie antro pakeitimo. Kas už? Kas, kas prieš? Susilaiko. Pasitikrinkime. Antrasis pakeitimas. Pradėkime balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. Šeštas pakeitimas, kas už? Prieš susilaiko atmesta. Jei norite, galime pasitikrinti. Iš tiesų, kartais labai sunku nuspręsti, koks rezultatas, nes tik 20 procentų kartais rankų pakyla. Taigi matome, kad atmesta. Septintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pasitikrinkim. Baigiame balsuoti. Priimta. Aštuntas, 8D pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Devintas D pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. Dešimtas Ta pati dauguma kaip ir pradžioje buvo, na bet jeigu norite, galime tikrintis. Pradėkime balsuoti dėl 9D pakeitimo. Pasavimas baigtas. Atmesta. 332 prieš 332 už. Dešimtas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko Priimta. 11. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Na gerai, pasitikrinkime, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 71 punktas, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Po 20 pakeitimo, nu, dėl 20 pakeitimo balsuojame vardiniu būdu, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Dvyliktas pakeitimas kas už. Prašome pakelti ranką. Kas prieš? Manau, kad priimta, bet reikėtų pasitikrinti. Pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 13D pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 14D pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 15 pakeitimas kas už? Prieš kas susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime. Visą laiką tas pats žaidimas. Norėčiau jūsų paprašyti aiškiai parodyti, iškeliant ranką. Nes dažnai būna visai kitas rezultatas, negu nori frakcijos. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš. Priimta. 89 punktas, pirminis tekstas, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Pirmas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuosime dėl viso teksto, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Tekstas patvirtintas. Sveikiname pranešėją. Dabar pereiname prie Češkovos pranešimo. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antras atkrenta. Norėtumėt pastikrinti gerai. Pirmasis pakeitimas. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. priimta. Visi kiti pakeitimai atkrenta, todėl balsavimas baigtas. Ir toliau pratesime darbą balsavimo paaiškimais. O kitiems likus, visiems likusiems linkiu gero apetito.